minučių. Uh, chairman, honorable member. Pirmininkė, gerbėm Europos parlamento nariai. Pagrindinių teisų hartija mums primena, kad Europos Sąjunga yra grindžiama nedalmomis ir universaliomis žmogiško rūmo vertybėmis, tai laisvės, lygybės ir solidarumo Tai yra demokratijos ir teisinės valstybės pamatai, sudarantis ES veiklos esmę ir apibrėžiantis Europos pilietybę bei sukūrintis laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Šiame skyriuje taip pat Hartijos suprašoma kas apskritai yra Europa apibrėžiama, ten yra mums skirta misija migracijos ir vidaus reikalų srityje. Tačiau tikrovė, su kuria susidarime šioje srityje, yra pilna įvairių iššūkių, yra susijusi su Europos integracijos greičiu ir Europos pažadų įgyvendinimo tikrumu. Kokie yra didžiausi iššūkiai? Tai jie e, susijęs mūsų aplinką su teroristinėmis grėsmėmis, kurios e, kelia grėsmę mūsų visuomeniai. Kitas iššūkis yra sunkiai po krizės atsigaunanti Europos ekonomika, senėjantis Europos kontinentas demografiškai jauname, jauno, jauno pasaulio aplinkoje taip pat įvairūs e, getai, kurie kūrėsi Europoje bei sofistikuotos nusikalstumo formos nepripažįstančios jokių sienų bei besitėsiančios humanitarnės katastrofos prie mūsų sienų, kurios skaudžiai kontrastuoja su mūsų bendra, bendru moraliniu kultūriniu palikimu. Taip pat reikia paminėti didėjantį piliečių nepasitenkinimą. Noriu aiškiai pasakyti, iš pat pradžių atsakas į šios iššūkius tikrai nėra Europos tvirtovės statymas. Istorijos eigoje matėme, kad tvirtovės, kurios yra statomas apsiginti nuo išorės grėsmių galiausiai tampa tvirtovėmis, e, kuriuose jų gyventojai pavirsta vergais ir izoliuojasi nuo išorės pasaulio. Mes nesiekiame izolacijos, Europa gali klestėti tik tol, kol sugebės skatinti idėjų, prekių ir žmonių judumą. <clears throat> Tai yra pagrindiniai Europos ramščiai. Tokia yra komisijos misija susijusi su migracija ir vidaus reikalais. Privalome palengvinti judumą ir e, taip pat sustiprinti saugumą tam, kad Europa galėtų plėstis ir aukti be baimės. Turime ginti Europos tapatybę, kuri taptų tokiu pasaulio regionu, kuriame būtų užtikrinta pagarba pagrindiniams teisėms. Privalome įgyvendinti integruotą tikslingą politiką, siekdami pritraukti talentingą darbo jėgą reikalingą valstybėse narėse. Turime užtikrinti, kad Europa remtų sklandų migrantų integravimas į mūsų visuomenę. Be to turime užtikrinti, kad terorizmas ir nusikalstamumas nepatektų į Europą ir kad su jais būtų veiksmingai kovojame, ponios ir ponai. Kalbant apie migraciją ir vidaus reikalus, jeigu neveiksime bendromis pastangomis kaip ES, į priekį nepajudėsime. Jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, Aš tikėsiuosi Libė komiteto paramos šios darbus vykdant. Didžiuojuosi, kad esu paskirtas pirmojų komisijos narių atsakingų už migraciją, tai pabrėžia išrinktojo komisijos pirmininko Junkerio naujos komisijos siekius spręsti svarbius su migracija susijusius iššūkius, nes šiuo metu vis daugiau žmonių siekia prieglopščio Europos Sąjungoje. Todėl bendruomenė, kuri remiasi pamatinėmis universaliomis žmogaus teisėmis, privalo įsipareigoti šios asmenis ginti, gerbdama prieglopščio prašytojų teisės ir ypač ger, gerbdama mm, teisę į gyvybę. Ir e, būtinybę negražinti tų asmenų bet kokiamis aplinkybėmis. Taigi mes privalome sukurti tvirtą ir atsparę bendrą prieglopščio suteikimo sistemą Europos Sąjungoje. Reikia priimti atinkamus teisės aktus, sukurti šią sistemą ir užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai taikytų šios patvirtintus principus. Yra dar kelios rytis, kurias reikia aptarti. Pavyzdžiui, galimybę parengti bendrą pabėgėlio statusą, kuris galiotų, arba prieglopščio prašytojo, kuris galiotų visoje Europos Sąjungoje. Remdamasis Dublino sistemos peržiūrą, aš analizuosiu galimus tolesnius veiksmus šioje srityje. Mes kasdieną gauname informacijos apie migrantus atvykstančius mūsų pakrantės ir <clears throat> tie žmonės įsikelia į krantą, praleidę e, gyvybei pavojingas e, naktis viduržėme jūroje, neseniai vėl viena grupė išsilaipino Kipre. <clears throat> O Tinkamos šalis patiria didžiulį spaudimą, ypač jų prieglopščių sutikimo sistemos, todėl reikia daugiau solidarumo, jis yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu valstybės narės pasitikės viena kita ir prisims savo atsakomybės dalį. Taip pat žinau, kad dauguma pabėgėlių ir asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, prieglopsti randa ne Europos Sąjungoje, daugiausiai besivystančiose šalise, kurios pačios patiria daug problemų. Tartonis solidarumas neturėtų sustoti ties ES sienomis. Mano vertinimu, Europa turėtų dėti daugiau pastangų, teikdama parangą regiono valstybėms, iš kurių atvyksta daugiausiai pabėgėlių arba per kurias šie pabėgėliai vyksta į kitas šalis glaudžiai bendradarbiausiu su kolege komisijos vicepirmininką Mogerinį ir e, už išorės politiką atsakingais komisijos nariais, kad būtų parengta bendra prieglopščio tiekimo po pabėgėlių prieimo ir migracijos politika. Taip pat paraginsiu valstybės narės priimti daugiau pabėgėlių iš trečiųjų šalių. Pabėgėlių perkelimas yra vienas iš e, aiškiausių dosnumo ir solidarumo įrodymų trečiųjų šalių, kuriuose daugiausiai glaudžiasi pabėgėlių atžvilgių. ES privalo apsaugoti tuos, kuriems reikia paramos, tačiau ES e reputacija bus aukšto lygio tik tuo atveju, jeigu migracijos klausimai bus sprendžiami visapuškai gerbent pagrindinės teisės. Tai reiškia, kad e, atmetus e, prieglopščio prašymus e, jų teikėjai turėtų būti gražinami į kilmės šalis pakankamai veiksmingai ir greitai. Taip pat būtų E, stiprinama parama ir integracija tų e, pabėgėlių šalise, iš kurių jie atvyksta. Tokiu būdu mes stengsimės e, stiprinti bendrabiavimą su kilmės šalimis, tranzito valstybėmis, taip pat tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Viso priepintis požiūris apima taip pat ir galimybę legaliai atvykti gyventi į Europos Sąjungą. Privaloma maksimaliai išnaudoti tarptautinio judumo, migracijos ir integracijos privalumus. Europa yra sudėdamoji globalaus ir integruoto pasaulio dalis. Turime patenkinti Europos darbo rinkos poreikius, identifikuoti kokiuose sektoriuose kokios darbo jėgos labiausiai trūksta Jau dabar konkurencija tarptautiniu mastu dėl kvalifikuotos darbo jėgos, aukštai kvalifikuotos darbo jėgos yra intensyvi, tačiau Europą reikia ir kitose sektoriuose dirbančių asmenų. Pasistengsiu reguliariai diskutuoti su visais svarbiausiais interesuotais subjektais, valstybėmis narėmis, verslu ir profsąjungomis šiomis temomis. Manau, kad e, sukurdami Europos platformą, kuri koordinuotų šį dialogą pasauktume labai protingai. Milnosios kortelės direktyvos nuostatų pirmieji gyvenimo žingsniai parodė, kad yra kai kurių trūkumų, todėl išrinktas komisijos pirmininkas Junkeris pabrėžė būtinybę skirčiam klausimui kuo daugiau dėmesio, pradedant naują komisiją į savo veiklą. Taip pat aš tenksiuosi, kad iki 2015 metų, per 2015 metus būtų baigtos darybos dėl studentų integravimo. Dabar apie Šengeno erdvę. Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Mes privalome, tokiu būdu mes galėjome atsisakyti pasienio kontrolės ES viduje su prielaida, kad e, bus sustiprinta išorės sienų kontrolė, nepaviršint ES, kaip minėjau pradžioje tvirtovę, valstybės narės atsakingos už atitinkamas išorės sienos atkarpos priežiūros ir kontrolės ir Frontexas e, e, taip pat privalo pasitarnauti siekiant užtikrinti Europos solidarumą. Klausimas yra, ar turime pakankamai priemonių ir galimybių išorės sienų saugumui užtikrinti, todėl turime diskutuoti apie ilgalaikę Frontexo veiklos perspektyvą ir taip pat apie galimybę sukurti tikrą ES pasienio apsaugos sistemą, nes kontrabandos atveju prie išorės sienų e, daugėja, todėl mes privalome visą problemą spręsti. Verdami plačiai turėtume pasiremti šiolakinėmis technologijomis, turime pasinaudoti geresnėmis galimybėmis, kurias mums suteikia skaitinės technologijos, siekdami administruoti e, migrantų srautus, kova su nelegalių žmonių gabenimu išlieka prioritetinė, mes e, privalome patraukti atsakomybę tuos, kurie išnaudoja žmonės patekusius e, į stresinės situacijas, taip pat turime veiksmingai kovoti su tais, kurie dalyvauja modernios vergovės nusikaltimų įvykdyme. Taigi ši krizė yra globalaus pobūdžio, mums reikia ieškoti pasaulinio masto atsakų į ją. Piliečiai šiuo metu patiria taip pat e, daug grėsmių susijusių su smurtu ir terorizmu. Kaiminystėje šiuo metu vyksta įvairūs konfliktai, kelia grėsmę užsienio kovotojai, turime todėl geriau kovoti su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, nes nusikalteliai keliauja po visą Europą ir kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir visuomeniai, todėl reikia atnaujinti e, atitinkamų veiksmų ES lygių planus tam, kad užtikrintume geresnę sąveiką tarp vidaus ir užsienio politikos, reikia imtis veiksmų, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, siekiant geriau apsaugoti piliečių interesus, taip pat kovoti su narkotikų prekyba, korupcija, kitomis organizuotomis kosmo formomis. Tokiu būdu leisime pramoniai ir verslui geriau pasinaudoti bendrąją rinką ir mažiau prarasime įplaukų į biudžetą. Gerbiami parlamento nariai, duomenų sulaikimas yra saugumo priemonė, kuri yra plačiai aptarinėjama. Dabar teisingumo teismas yra priemęs atitinkamą sprendimą, turėsime įvertinti pačias geriausias galimybės kurias pasitelkę mes turėsime gyveninti proporcingumo principą, užtikrinant asmenų duomenų apsaugą ir tas pagrindinės teisės pastarėjai įvykiai Europoje parodė, kad susidurime su nauja terorizmo grėsme. ES privalo padėti valstybėms narėms kovoti su šia grėsme, ypač grėsme kylančia iš užsienio kovotojų. Turime daugiau dėmesio skirti pervesiniams veiksmams, kovoti su visuomenės radikalizavimu ir kovoti su terorizmo priežastimis. Todėl atinkamų veiksmų ES lygių pagrindinė ašis yra policijos e, struktūrų pasikeitimas geresnis informacija. Ponas ir ponai Europos parlamento nariai, aš ketinu aktyviai su jumis bendradarbiauti siekiant konkrečių apčiuopiamų rezultatų tam, kad migracijos ir vidaus reikalų politikos e, srityje primami sprendimai būtų sėkmingai įgyvendinami, todėl mes turime susitelkti ties tomis ES veiklos sritimis, kuriuose aiškiai matytųsi mūsų darbų rezultatai ir, suprantama, savo veikloje turime vadovautis pagrindiniais pagrindinių teisų principais. Jeigu mane patvirtinsite, aš dėsiu visus pastangas kad <clears throat> būtų gyvendinamos atitinkamos direktyvos nuostos susijusios su mano galiojimais, užmėgsiu tiesioginius ryšius su kolegomis komisijos vicepirmininku Timirmansu ir taip pat glaudžiu bendrabiausiu su kitais komisijos nariais, jeigu patvirtinsite mane šiuose pareigose. Aš įsipareigosiu skrupulingai laikytis Europos Sąjungos vertybių pagrindinių teisės pagrindinių teisų hartijos principus, sieksiu užtikrinti, kad Europos Sąjungos politika vyktų skaidri ir demokratiškai ir <clears throat> tikrai aš neapsijuosiu biurokratijos sieną, aš uh, ginsiu bendrasis vertybės ir sieksiu atremti ryštingai naujus kylančius iššūkius. Aš tikiuosi, kad bendromis pastangomis mes pasieksime bendrų tikslų. Ir uh, pateisinsime piliečių pasitikėjimą, siekdami ginti piliečių teisės ir laisvės visose sritise, tai yra mūsų moralinė pareiga. Ačiū uždėmesi.